Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? But... Kolegos, prašau susėsti. Pirmiausia, darbo tvarkės projektas. Ar galime patvirtinti darbo tvarkę? Jeigu taip. Tik turiu pasakyti, kad laikai numatyti darbo tvarkėje yra gana keisti. Ypač dėl rydienos balsavimo. Rytoj mums gali prireikti daryti pertraukėlės. Bet turime neužmiršti, kad yra maždaug 200 e, pakeitimų. Taigi darbą rytoj pradėsime 9 val. kaip ir numatyta. Kitas klausimas - būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020 metų sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį. Taigi turime jau praneš, taip pat turime pranešimą dėl e, naujų, dėl CO2 išmetimų iš naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetimų. E, pranešėja nuomonės referentė ponė Rubėlė. Žodis jai. Ačiū. Norėčiau paaiškinti, kokioje padėtyje dabar esame atsidūrę. Kaip jau sakėte, turime du pranešimus, dvi nuomonės dėl CO2 išmetimų iš keleivinių automobilių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių. Dėl lengvųjų automobilių, dėl keleivinių automobilių yra pateikta maždaug 80 pakeitimų, dėl komercinių šiek tiek mažiau. Pirmą kartą diskutuojant apie šias nuomonės, paaiškėjo, kad smarkiai skiriasi frakcijų atstovų nuomonės. Kai kuriais atvejais tie skirtumai yra labai dideli. Taigi sunku suderinti tas skirtingas nuomonės, bet vis tiek dirbame su visomis frakcijomis. Praėjusią savaitę vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, stengiamės išsiaiškinti įvairias nuomonės ir jas kaip galima labiau suartinti. Taigi esame parengę įvairių kompromisinių pasiūlymų, kuriuos teikiame frakcijoms įvairioms grupėms. Taip, bet turiu pasakyti, kad ir pastarosiomis dienomis atsirado naujų nuomonių skirtumų. Žinoma, ši diskusija yra svarbi. Iš pradžių pozicijos labai smarkiai skyrėsi ir kol kas dar neturime iki galo šimtų procentų suderintų kompromisinių pasiūlymų pasiūlymų. Ir kiek suprantu, e, šešėliniai pranašiai atstovaujantis įvairiam frakcijom šiandien po pietų tęs darbą, kad galėtume sudėlioti visus taškus ant į. Žinoma, kol kas dar visų detalių jums negalu, pat, negaliu pateikti, bet esu tikra, kad rytoj iki balsavimo jau bus pasiektas uh, susitarimas. Ir žinoma, jeigu nepavyks susitarti, tai būtų labai gaila prarastos galimybės e, įdėkti pakeitimų. Jūs žinote, kad savo nuomonę šio klausimu yra, e, reiškia ir e, e, aplinkos komitetas, ir kiti komitetai. Kai kurie neišspręsti klausimai yra labai sudėtingi, pavyzdžiui, ilgalaikiai tikslai yra tik orientaciniai iki 2020-2025 metų. O dėl, dėl, dėl tų vadinamųjų superkreditų mes esame pateikę pasiūlymų, kurie yra artimesni tikroviai ir kurie turėtų padėti pramonės sektoriams, įvairiems sektoriams E, pasiekti tikslų. Tačiau kai kurie pasiūlymai nepatiko kai kurioms frakcijoms, dėl to prieikia kompromisu. Bet, kaip jau sakiau, dar be tų kompromisų yra likę ir kitų nuomonių skirtumų, dėl kurių reikės tartis ir raginu visus imtis reikiamų pastangų, kad mes galėtume parengti transporto komiteto poziciją. Pramonės komitete taip pat e, įvairių frakcijų atstovai smarkiai skyrėsi, tačiau visos frakcijos šiek tiek atsitraukė ir pasistengė pasiekti susitarimą, tai yra pateikė kompromisinių pasiūlymų, kuriuos galėtume perimti ir šiame komitete. Taigi labai tikiuosi, kad šiandien po pietų pavyks susitarti ir rytoj e, balsuosime dėl tos nuomonės, kad tai būtų viso transporto komiteto nuomonė. Ačiū dabar, ponas Florens. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, nuomonės referentiai. Iš tikrųjų, pavyko kartu gerai padirbėti, aišku, ne visada nuomonė sutapo, bet vis dėlto reikėjo pasirinkti teisingus sprendimus, tiek aplinkai palankius, tiek ir e, palankius automobilių pramoniai tuo pat metu. Aš neturiu visai nieko prieš tą aspektą. Pirmą kompromisą tikrai galime paremti, galiu pasakyti. Dėl antro kompromiso jau turim šiek tiek abejonių, būtent tokio teksto, kuris dabar siūlomas juodon baltų, tikrai nenorėtume matyti tekste, bet galbūt bus galima pakalbėti dar plačiau apie tai, jeigu tie porą skaičių čia nurodytų nebus įpareigojimo pobūdžio. Ir dar e, tiesiog išsakysiu tą mintį dėl kai kurių kitų dalykų, kad e, viskas labiau dėrėtų tarpusavį. Man atrodo, ne, negerai būtų įrašyti tiesiog tą skaičių 65 iki, pavyzdžiui, 2025 metų. Nes vis dėlto viskas turi būti kaip nors apskaičiuojama, kalkuliuojama. Tad galbūt geriau rinkime tam tikrą koridorių, tam tikrą kryptį ir tada galima būtų gal kaip nors kitaip apibūdinti tuos rodiklius, tuos skaičius. Trečias kompromisas, jam galėtume pritarti, jeigu šalia 2,5 gramų dar įrašytumėm taip pat ir per metus žodžius. Ketvirtas kompromisas, bandomieji ciklai, viskas gerai, o penktas kompromisas dėl buvę ciklo irgi mums priimtinas. Tiesa, tas pats pasakytina ir dėl Tas pats pasakytina ir dėl komercinių e, transporto priemonių, vadinamųjų vens. Tiesa, neseniai girdėjau apie tokį tyrimą, kur buvo teigiama, kad žaliavos, deginamos žaliavos automobiliuose nesudaro tokių E, didžiulių e, kiekių, kokių gal norėtųsi, taigi, kadangi galvojame apie savo ateitį, apie savo e, anūkus ir, ir kitas kartas, turėtumėm reikalauti tiesiog geresnės automobilių pramonės. Apie tai svajojau visada. Thank you, Mrs. Bilbao, for the Aldi. Pane Bilbao, Aldi vardu. Sí, gracias, presidente. De Meissner es la responsable. Ačiū, pirmininkė. nes negalėjo atvykti į šiandienin posėdį, paprašė manęs perduoti jos poziciją, taigi visų pirma dėl skirtumų. Dabar dėl CO2 išlakų skirtumų čia, pavyzdžiui, kaip apibrėžiama transporto priemonė, kai perkame, tas momentas, kitas momentas yra per visą gyvavimo ciklą. Pramonė gal ne visuomet gali pasirinkti pačius palankiausius sprendimus, kad CO2 išlakos būtų pačios mažiausios. Dabar dėl 2025 metų tikslų ji supranta, kad at, at, at, siūlo tikslą nuo 65 iki 75 gramų CO2 e, km ir komercinėms transporto priemonėms nu, apie 120 gramų. Siūlymai yra iki 2010, iki 2014 metų ir e, jie galvo, kad 2020 metų tikslas būtų nepriimtinas, nes reikėtų galvoti apie 2025 metus. Ir mes turėtumėm taip pat apibriežti visas sąlygas, kad iki 2020 metų būtų pasakyti tikslai, o 2015 metų tikslai irgi turi būti apibriežti. Ji galvoja, kad reikėtų atsižvelgti į įtrę praeitą savaitę patvirtintą nuomonę, kurią palaikė plati parlamentarų dauguma. Ir dabar dėl ypatingųjų kreditų ir 2000 25 metų tikslo, ji galvoja, kad geriau būtų suformuoti tą kompromisą, kuris buvo praeitą savaitę įtre komitete mm, patvirtintas, mm, būtų iki 2015 metų 2,5 e, gramo kas metus. Thanks. Steilo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už jos pastangas bet bijau, kad na, šešėlinių pranešėjų sutikimas nebuvo labai jau toks sėkmingas, aišku, buvo labai tvirtos pozicijos išsakytos, vis tik tai buvo bendra valia ieškoti um, bendrų pozicijų, bet kai kurie kompromis, taip vadinamieji kompromisiniai pakeitimai, akivaizdžiai, um, nors mano pavardė yra įrašyta prie kai kurių iš jų, vis tik tai tai tikrai ne mano pozicija, kadangi mano pakeitimai buvo visiškai kitokie, visiškai priešingi tam, kas yra siūloma kompromisiniuose pakeitimuose, taigi aš prašysiu, kad iš po kai kurių tų kompromisinių pakeitimų mano pavardė būtų išbraukta, bet bendrai kalbant, tar, bet, tame kontekste, pavyzdžiui, Volkswagen uh, dabar paleidžia e, litro e, automobilius, e, hybridinius, vieno litro um, automobilius, kur CO2 išlakų yra 24 gramai. Tai matome, kad jau ir pramonė mu aiškiai pasako, um, kad jeigu negali uh, O pramonė pagaminti geresnių automobilių, kaip kad pavyzdžiui 147 gramai um, sunkioms trans mikroautobusams ir 95 e, gramai automobiliams. Tai aišku, mes turėtumėm skatinti tą pažangą, bet mums nepavyksta nieko čia padaryti. Tai atsiprašau. Mes turėtumėm stengtis už užtikrinti, kad e, pažanga būtų daroma ir kad nebūtų pasiremiama vien tik tai pačiom konservatyviausiam prognozėm iš pramonės. Ir reikia kolegoms priminti, kad e, iš tikrųjų dabar automobilių gamintojas šluoja milžinišką pelną ir aišku, kad mes paremsime pranešėją ten, kur tai bus įmanoma, bet iš po kai kurių kompromisų pakeitimų, taip vadinamų kompromisinių, aš vis tik turėsiu paprašyti mano pavardę išbraukti. Ačiū. Tai aš tikiuosi, kad jum ir tos kavos atneš, kurios jūs pageidavote. prašysiu ponui Taylor atnešti kavos. Dabar ponė Rosbach ACR vardu. Ačiū, pirmininkė, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. ACR frakcija pritarė pranešėjos pozicijai dėl e, tikslų, e, dėl tų verčių išlakų. Ir, e, Ar tai yra įmanoma pasiekti pramoniai? Čia jau kitas klausimas, kaip mes girdėjome, išlakų tos vertės turi mm, aišku, nubrėž, aiškiai nubrėžti, kokie bus CO2 išlakų mažinimo keliai iki 2025 metų. Mes galvojame, kad 2025 ar tolesnių metų tikslai turėtų būti apibrėžiami, o kitame pasiūlyme, čia reikia kalbėti apie 2020 metus. Dėl bandymo ciklų mes, mūsų frakcija paremtų e, naujus bandymo ciklus, jų įdėgymą, kad būtų galima sumažinti atotraukį tarp teorinių paskaičiavimų ir realaus suvartojimo Dabar dėl ypatingųjų kreditų sistemos mūsų frakcija galvoja, kad e, ypatingai kreditai vis tik tai yra reikalingi perinamų laikotarpių tam, kad būtų tikslų, kuriuos mes norėtumėm, kad e, pramonė pasiektų. Tai tiek būtų kol kas. Ačiū, panas Količiak. Dėkuju za slovo, pane předsedo. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad CO2 išmetimų mažinimas yra svarbus dalykas. Bet jo reikėtų siekti gerinant sąlygas, kurias būtų galima prireikus keisti. Pranešime kalbama apie techninius parametrus, apie padangas, taip pat apie vairavimo stilių. Išmetimus galima sumažinti 20 procentų vien palaikant to lygų greitį ir per daug neskubant. O kalbant apie konkrečius rodiklius paminėtus tame pranešime, manau, daug kas priklauso nuo automobilio, nuo transporto priemonės techninės būklės. Kai kurios transporto priemonės, pavyzdžiui, Prancūzijoje ir kai kuriuose kitose šalise yra tokios prastos um, būklės, kad kartais atrodo, jog pradės birėti gabalais. Taigi mes galime kurti kiek norime taisyklių, e, rodiklį nustatyti ties 90 ar 70, bet tikrovėje mus visada ribos transporto priemonių techninės, techninė būklė. Taigi galbūt vertėtų griežtinti transporto priemonių patikrą, siekti, kad policininkai aktyviau dirbtų. Manau, kad taip daugiau pasiektume Hybridiniai automobiliai taip pat yra vienas iš būdų, kaip mažinti CO2 išmetimus. Bet čia kitas būdas, kuris pareikalautų daugiau investicijų, yra elektromobiliai. O trečias, trečia galimybė yra vandenilio elementai. Būtent į šią sritį reikia investuoti. Žinoma, tai nebus padaryta artimiausių metų, bet greičiausiai to bus imtasi įgyvendinant septintąją bendrąją programą. Taigi sutinku, kad šis pranešimas yra labai svarbus. Kalbame apie CO2 išmetimus iš lengvųjų komercinių transporto priemonių. Tačiau iki šiol dar nesame sutvarkę profesionalių vairuotojų darbo sąlygų. Tai yra dar viena spraga mūsų teisės aktuose, bet žinoma, šiandien mes apie tai nediskutuojame, ta diskusija turės vykti vėliau. Taigi aš remiu šį pranešimą, bet norėčiau labai paraginti labai atsargiai vertinti kompromisus, kadangi kai kurie iš tų kompromisų nėra tokie jau geri ir galbūt jiems nebus pritarta. Ačiū. Ponas Groš. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai, taip pat šešėliniui, šešėlinė mūsų pranešėjai. Be abejo, ne transporto komitetas atsakingas komitetas yra, nors, kalbant apie transporto politiką apskritai, tikrai esame užgriebę ir, ir šiuos aspektus plačiai. Reiktų pasakyti, kad pagrindinė mintis yra ta, jog CO2 išlakų mažinimas mums lieka pagrindinis tikslas. To siekiame ir taip pat patirtis mums, mus pamokė, kad vien tik gerąją valią vadovautis nepakanka. Taigi reikia šitą ir sureguliuoti. Taip pat mums, o taip pat ir daugeliu kolegų, man regis, e, akivaizdu tai, kad čia susidurėme su daugybė informacijos e, įvairios ir reikės tiesiog bendromis jėgomis ieškoti kelio prie teisingo, kelio teisingo reglamentavimo link. Sakyčiau, mūsų linija lygiai tokia pati, kurią išdėstė ir Karlas Heinzas e, Florensas. E, norėtųsi, kad svarbiausia vartotojas būtų teisingai informuojamas, tinkamai informuojamas. Ir kad e, vartotojai tie bandymai teiktų kokios nors konkrečios informacijos. Nes tai, kas daroma šiandien, panašu netitinka šių reikalavimų, bent jau kai kurių subjektų teikimų, teigimų. Na, o dėl ypatingų kreditų, aišku, galima laikyti skirtingos nuomonės, bet aš, pažiūrėjau, esu iš šalies, kur jau ir taupimo sumetimais buvo kai kurios paskatos panaikintos, bet vis dėlto, jeigu pastangos yra dedamos, tai jas reikėtų ilgalaikėje perspektyvoje ir palaikyti. Ir jeigu galvosime apie tas vertės po 2020 metų, tai jau porą stovyklų iš tikrųjų atsiranda, kaip ir kolega Karl Heinzas sakė, vieni nori vieno kiti kito. Aš sakyčiau, kad pramonė be abejo turi žinoti tą faktą, kad po 2020 metų pastangos toliau bus dedamos ar turės būti dedamos, taigi pagrindinė bent jau kryptis linija turėtų būti tokia mažiausiai tokia. E, jeigu paminėsime tokias šalis kaip Prancūzija, Belgija, Vokietija, kur automobilių pramonė ir ekonominė, ekonominiai svorį nemažą turi, galvojant apie visą ūkį, tai reikia nepamiršti ir darbo vietų čia sukūriamų. Ir mes, aišku, to pačiu ES turėtumėm pasiūsti signalą, kad Galbūt ir ne tik automobilių pramoniai reiktų nustatyti tokias e, gairias, tokius orientyrus, kurių reikėtų siekti. Tiesiog noriu pasakyti, kad jeigu norime pasiekti tai, kas čia numatyta, ir jeigu dar numatytumėm taip pat ir kitas rytis, kuriuose to reikėtų siekti, tai ES tikrai um, e, iš to tik laimėtų daugiau negu kad dabar. Jau šešėlinis pranešėjas iš tikrųjų užsiminė apie tai, kokia mūsų, mūsų linija, kaip jau sakiau, ir, ir tikiuosi, kad sulauksime plačios paramos šiam dokumentui. Ponas Alkatraui. Sakė, kad suvorzanik ir. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu, kad pasisakote už švaresnius automobilius, tačiau žodžiai turi virsti ir darbais mūsų pranešėja pasirinko tikrai labai pragmatišką požiūrį ir juo ir reikėtų vadovautis, reikėtų sumaniai stengtis spręsti šias problemas. Na ir iš tikrųjų, nuoširdžiai džiaugiuosi dėl to, kad šio dokumentu pasiūsime tinkamą signalą ir kad pranešėja tikrai pateikė nemažai pasiūlymų, kuriuos perėmė taip pat Eritrė, pavyzdžiui, komitetas. Pirmiausia, ką norėčiau pasakyti, sutinku su bandymų ciklų metodu ir, ir siūlymais tą linkme. Iš tikrųjų, čia reikėtų dar kai kurių priderinimų. Tie bandymai turi atitikti tai, ko tikimasi iš jų realiomis sąlygomis ar aplinkybėmis. Tik klausimas yra tas, ar turime tikrai laukti to momento, kol procedūra bus jau galutinai sutvarkyta ir, ir, ir tik tada jau galėsime teikti ilgalaikio pobūdžio gairės ar orientyrus tikslus automobilių pramoniai, na nežinau. Aišku, pasiūlymų jau buvo pateikta gerų, neminint konkrečių skaičių, bet tiesiog tam, tam tikras e, vertes ar koridorius e, tų rodiklių, į kuriuos reikėtų orientuotis. Aišku, tai užims šiek tiek laiko, Dėl to turime automobilių pramoniai iš anksto jau nurodyti, duoti suprasti apie tuos tikslus, kurių norėsime pasiekti. Todėl apeliuočiau į tai, kad būtų dar kartą peržiūrėtas nuodugniai kolegės Haider siūlomas pakeitimas. Taigi trumpai trūtai galiu pasakyti, kad e, mūsų frakcija pasisako už pranešėjos tekstą, galėtų jį paremti ir manome, kad tikrai rasime kompromisą. Aišku, reikės rinktis aukso viduriuką. Žalieji gal bus ne visai patenkinti, EPP taip pat, Aldė irgi ne, bet vis dėlto kaip transporto komitetas turime laikytis iš vien ir, ir ieškoti sprendimų bendrų. President. Mes euh, reikia. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti pranešiai ir reikia pasakyti, kad <laughs> tikrai e, iš biudžeto komiteto patirties galim pasakyti, kad viskas, kas susijęs su skaičiais, yra sudėtinga. Taigi, kai eina kalba dabar čia apie visus tuos gramus ir metus, tai aišku, delikatus reikalai. Bet bendrai vertinant, aš pritariu tai mm, pozicijai, kurią išsakė. Uh, Matijo Gruš, mūsų koordinatorius, kad iš tikrųjų reikia pusiausviros e, laikytis ir porą dalykų norėčiau plačiau pakomentuoti. Man atrodo, kad 2014 gruodžio 31 diena analizai atlikti ir įvertinti tuos sunkumus, na, nėra realistiška Kitų metų pabaigoje komisija turės turėti visus elementus, vis, atlikti visas analizės ir nustatyti tikslus 2020 metams. Man atrodo, tai bus neįmanoma, reikia palikti daugiau laiko tam darbui. Ir antra pastaba, ką norėjau pabrėžti, kad matau tokį paradoksą tarp e, tų tų, tų, kurie palaiko tuos labai aukštus e, taršos mažinimo tikslus ir mm, tų, ir, ir, ir, kurie siekia e, pramonę įgyvendinti tuos tikslus ir, ir, tų, ir, ir realistų. Ir dėl to, kad tie ypatingi kreditai būtų didinami, mm, pavyzdžiui, kad elektromo, elektromobiliai ar vandenilių varomi automobiliai būtų labiau plėtojami bet, na, jeigu pažiūrėtumėm ar iš tikrųjų mes skatiname tą, tą pramonę kažkaip daryti pažangą, reiktų vis tik tai vengti ir, ir arklį raginti ir stabdyti vienu metu. Kai galvojame apie tas paskatas pramonį, reikia būti atsargiems ir žiūrėti į tuos uh, mm, ypatingosius kreditus, panalizuočiau čia šitas galimybės, jeigu giname elektromobilius, reikia ginti ir ypatingus kreditus, tada man atrodo taip. Commission, Ačiū, norėčiau pasisveikinti su delegacija iš Fre Frederikai Berg fondo iš Vokietijos. Sveikinu atvykusius į šį komitetą. Tikiuosi, kad jums bus įdomu klausytis mūsų diskusijų. Komisijos vardu ponė Galubeska. Ačiū. Trumpai sureaguosiu į tris e, svarbiausius aspektus, kuriuos šiandien kalbame. Kuriuos šiandien kalbame. Tai yra ciklas iki 2020 metų peržiūra ir ypatingiai kreditai. Taip, kalbant apie laikotarpį po 2020 metų, taip, e, pramonės sektoriams reikia aiškumo, kad būtų galima planuoti ir mes siūlome datą 2014 metus. Kaip jau yra atliekamos e, tam tikros studijos rengiantis tai peržiūrai, taigi 2014 metų peržiūros data yra realistiška. E, Europos parlamentas įtraukė 95 gramų tikslą iki 2020 metų, taip pat e, siekiama kasmet po 3 procentus mažinti išmetimų iš CO2, iš naujo automo, išmet, CO2 išmetimus iš naujų automobilių. Nauja procedūra Europos Sąjungai, Sąjungoje įsigalios 2014 metais, visapusiškai pradės galioti 2017 metais. Aš kalbu apie naują pranešimų apie išmetimų sistemą ir tikrai nematome reikalo dar laukti, nes jau buvo keletą kartų atidėliojama. Ir galiausiai ypatingai kreditai. Matome, kad kyla sunkumų ieškant paskatų dėkti ypač mažataršius automobilius. Ir tie pasiūlymai dėl ypatingųjų kreditų, kuriuos matome siūlomose pakeitimuose, nenumato eksploatacijos nutraukimo, datos, taip pat arba tų kreditų teikimo nutraukimo datos, arba viršutinių ribų ir taip toliau. Tie pasiūlymai yra žalingi keliamiems tikslams, gali smarkiai susilpninti tuos tikslus. Mes apie tai paaiškinome komisijos darbinėme dokumente, kuris buvo išplatintas šio klausimo ir tikiuosi, kad tuo dokumentu bus vadovavimas jūsų diskusijose. Ačiū. Dėkoju, dabar žodis pranešėjai. Sí, muchas gracias. Bueno, como han podido ver de este debate. Ačiū, pirmininkė. Kaip jau sakiau pradžioje, nuomonių yra įvairių, jos smarkiai skiriasi. E, tų pozicijų turbūt yra tiek ir nuomonių yra tiek, kiek komitete yra narių. Tie klausimai, kurie susilaukia Daugiausia diskusijų yra ypatingiai kreditai, tikslai po 2020 metų ir mm, tipo tvirtinimas susijęs su CO2 išmetimais. Keliamas klausimas, kaip visą tai suderinti su realiomis sąlygomis. Kalbant apie pakeitimus ir kompromisus, jais yra siekiama atsižvelgti į mano minėtus klausimus. Kalbant apie tikslus po 2025 metų, turbūt galima pateikti argumentų už abi pozicijas. Abi pozicijos yra logiškos. Aš pasistengsiu pateikti tokį pakeitimą, kuris būtų lik ir aukso vidurys. Yra kuriamos naujos technologijos, yra mažinami CO2 išmetimai, yra dirbama su nauju bandymų ciklu, bet jeigu mes nepradėsime dabar jau galvoti apie naujus tikslus po 2025 metų, tai galime tiesiog ne, nespėti į tą nuvažiuojantį traukinį. Parlament, parlamento ir komiteto nariai puikiai žino, kad e, sektoriams reikia maždaug septyniarių metų, kad pakeistų keleivinių automobilių e, sandarą ir maždaug 10 metų komersinės automobiliams. Taigi bus vėliau teigiama, kad trūksta laiko tikslams pasiekti. Taigi aš suprantu, kad negalime dabar pasiūlyti konkretaus skaičiaus, dėl to ir siūliau tam tikras kalę. Taigi tikslas po 2025 metų būtų maždaug nuo 60 e, iki 75 gramų. Labai svarbu, kad parlamentas numatytų veiksmų kryptį, kad e, pramonė galėtų eiti tą kryptimį. Ponas Florence pateikė keletą pasiūlymų, aš juos aptarsiu šiandien vėliau su kitų frakcijų atstovais. Galbūt tai ir galėtų būti būdas eiti pirmin. Nes bet kuriuo atveju reikia nusistatyti veiksmų kryptį, o jeigu nepavyks dėl to susitarti, tai tikslas taip ir nebus nustatytas ir skaičiai bus neprivalomi. Bet jeigu mes visi laikysimės įsikibę savo nuomonių Jeigu niekas nenorės keisti savo pradinės nuomonės, tai atsidursime klavėtėje. Reikia vėl pasistengti paieškoti sąlyčio taškų, nes susitarimas visada yra geriau nei susitarimo nebuvimas. Tada mes atsidurtume komisijos rankose. Dėl ypatingųjų kreditų. Tai yra pagalbos priemonė pramonės sektoriams, kad jie galėtų tęsti tyrimus ir siekti, kad hybridiniais automobiliais būtų galima prekiauti. Taigi tikiuosi, kad pavyks susitarti ir dėl ypatingųjų e, kreditų. Taip pat reikėtų sutarti dėl 2,5 gramų per metus Ir žinoma, šiandien po pietų toliau nagrinėsime visus klausimus. Ir dar porą pastabų visų pirma ponui Taylorui. Turiu pasakyti, kad jis sakė, kad jo nuomonė nėra atspindėta kompromisiniuose pakeitimuose, tačiau aš manau, kad čia galbūt esu klaidingai suprasta. Žinoma, negalėjau visko įtraukti į kompromisinius pakeitimus, bet darau nuorodas įvairius pasiūlymus. Kai kuriais atvejais atsižvelgiau į žaliųjų frakcijos e, pasiūlymus, kitur ne. Tiesiog norėčiau dabar sužinoti apie konkrečiai kurį e, pasiūlymą kalbėjote. Dėl datos 2014 m. gruodžio 31 dienos. Taip, kai kuriuose pakeitimuose aš siūlau vėlesnę 2015 metų datą. Komisija teigia, kad 2014 metų gruodžio 31 dienos terminas yra realus, bet mes ne visiškai sutinkame. E, siūlome nukelti tą terminą iki 15 metų, kai kas siūlė 2018 metus, bet tai jau būtų per vėlų. Turime galvoti ir apie Mm, pramonės sektorius, juk jie turi siekti nustatytų tikslų. Norėčiau dar kartą akcentuoti, kad esu pasirengusi diskutuoti su kitomis frakcijomis, pasižiūrėkime, gal iki rytojus pavyks rasti uh, pasiekti galutinį susitarimą, kuris aiškiai atspindėtų transporto komiteto nuomonę. Is... Ačiū, noriu priminti nariams, kad balsuosime rytoj. Jūsų informacijai pranešu, kad aplinkos komitete bus valandžio 24-25 dienomis dėl automobilių dalies, o dėl draudimų gegužė 6 dieną bus balsuojama. Toliau kitas darbo atverkės punktas yra. Mm, Kramer klausimas Europos transporto technologijos strategijos kasnimas siekiant tvaros Europos mobilumo ateityje. Ja. Thanks a lot. Ja, ich, uh... Ačiū. Tai yra komisijos siūlomas teksto projektas, į kurį mes e, turime reaguoti, patikti savo nuomonę, tai yra dėl Europos transporto technologijų strategijos skatinimo siekiant varaus Europos mobilumo ateityje. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams. Tikrai puikus keitimasis nuomonėmis ir požiūriais vyko ir pagrindas jau sukurtas labai neblogas tolesniam darbui. Pranešimą suskaidžiau į tris stambesnės dalis. Pirmiausia, bendrieji principai, bendrosios priemonės ir specifinės paskui priemonės. Aišku, mm, komisijos e, pasiūlymas yra tikrai geras, reikia pasakyti, bet e, taip jau yra, kad e, iš gero visada gali padaryti ir geresnį, todėl mes tikrai stengsimės tą ir užtikrinti. Tik dabar pereinam pirmiausia prie tų bendrųjų principų. Vertindami turėtumėm ne tam tikrą laikotarpį tiesiog uh, um, nagrinėti, bet gyvavimo ciklą. Jeigu, pavyzdžiui, elektravaromas automobilis, e, tai bus, tai aišku, išlakų nėra. Tačiau neaišku iš vis, ar, ar mes e, sugebėsime pasiekti tai, kad būtų kiek manoma daugiau naudojama tų automobilių. Taigi reikia žiūrėti visą platesnį kontekstą. Apie e, E, energetika, toliau energijos rūšis naudojamas kalbant, irgi nėra aišku, kokia bus padėtis mokslinių tyrimų ir plėtros ateityje. Taigi ir čia negalime kalbėti dar, dar kol kas labai konkrečiai ir nenorime vien tik tai kalbėti apie didžiuosius pramonės koncernus, koncernus bet taip pat pasirūpinti ir mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis inovacijas dažniausiai būtent siūlo mažosios ir vidutinės įmonės. Aš pamenu e, pirmosios saulės baterijos e, ir pirmieji. Pirmosios vėjo jėgainės iš tikrųjų buvo būtent projektuotos mažesnių įmonių ir daug kas tais laikais juokėsi iš tų e, projektų vykdomų, o štai dabar matome, kiek tos technologijos jau yra išpli, paplitusios. Tad to aspekto tikrai nereikėtų pamiršti. Dabar bendrosios priemonės. Visiems aišku tai, kad visos technologinės inovacijos yra svarbios, bet ne vien tik tai technika bus paremtas judumas ateityje, reikia taip pat ir elgesio, elgseną keisti, išnagrinėti vairuotojų ar vartotojų e, elgseną e, bei galvoti pagal principą nuo durų iki durų, o ne nuo traukinio iki traukinio, nuo stoties iki stoties, nuo A iki B ir panašiai. Kaip tik šveicarai labai puikiai pasinaudojo to principu, o turiu pasakyti, kad Vokietijoje net nemastoma panašiai ir, pavyzdžiui, nei Vokietijos geležinkeliai, nei vyriausybė e, jokių panašių priemonių nesijima ir nežiūri į visą tą transporto grandinę ar į daugiarūšį transportą. Uh, plačiau ne, nežiūri. Aš esu iš šalies, kur, kur minimalaus bei atlyginimo nėra, bet tikiuosi, kad po kitų rinkimų e, taip bus. Tad, e, tad tikimės, kad e, skaičius čia minimas išauks iki 21. Dabar, kalbant apie laivybą, Buvo kažkada irgi šaipamasi iš tikrųjų iš e, burlaivių, iš, išnaudojimo būrių efektyvumo pagerinimo tikslais, bet e, viskas pasisuko vėl kitaip ir dabar jau matyti pranašumai visi. Dabar dar dėl pešiųjų ir taip pat dėl dviratininkų ar dėl dviračio naudojimo. E, Vokietijos transporto reikalų ministras kaip tik yra kilęs iš Bavarijos ir jo duomenimis 90 procentų visų atstumų įveikiamų automobilių yra trumpesni negu 6 kilometrai. Ir nors iš to ministro iš tikrųjų neretai yra juokamasi, vis dėlto reikėtų turėti tą galvoje ir, pavyzdžiui, Kopenhaga yra, yra puikus pavyzdys to, kaip um, puikiai yra naudojama, naudojama, naudojamas dviratis kaip transporto priemonė Amsterdamas irgi. Man atrodo, mes esame vienintelis parlamentas uh, pasaulyje, beje, kur, kuris turi savo netgi traukinių stoti. E, mes tikrai esame judus ir dar jeigu turėtumėm tiesioginę jungti su oro uostu, tas jau seniai planuojama, bet nėra tiesiog paleistas tas eismas traukinių, tai tris kartus tikriausiai e, greičiau nuvažiuotumėm į oro uostą, negu e, naudodamiesi savo asmeninių vairuotojų paslaugomis. Dėl e, greičio mažinimo. E, jeigu vestumėm 30 km per valandą greitį, tai sumažintumėm tikrai aukų skaičių. E, eismo avarijose, jau buvo prieš keliarius metus iš tikrųjų panašių pasiūlymų. E, atkreipiam tada jau dėmesį, pono Kalas, į tai, bet vis dėlto nieko rimta nesijimta. Ačiū visiems iš tikrųjų už e, idėjas teiktas, nes daugelis dalykų, kurie atsispindi tekste, yra kaip tik pasiūlyti būtent šešėlinių pranešėjų, tas e, apribotas ar sumažintas judumas, e, ATB sistema ir, ir kiti dalykai. Bei pagrindinis principas, kad reikėtų iš tiesų siekti rimto poveikio šioje srityje ir dabar su nekantrumu lauksiu ir jūsų pastabų. Ačiū. Toliau ponas Bach iš APP. E Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu pono Huberto Pirkos vardu, kuris negalėjo šiandieną dalyvauti posėdėje ir pristatysiu jo nuomonę švariau, saugiau ir veiksmingiau. Būtent toks buvo lozungas Baltojoje knygoje komisijos. Ir be abejo, didėjant e, trans, eismo apimtims, kyla įvairių problemų, reikia spręsti taršos aplinkai problemą be kita ko ir nepamiršti taip pat ir keleivių, vartotojų Ir aišku, kad e, e, saugus eismas ir naujos transporto technologijos čia užims svarbę vietą. Mes e, turėtumėm nepamiršti tų reikalavimų, kurie buvo įrašyti į Baltąją knygą. Tikslas turėtų būti integruota daugiarūšė transporto sistema tiek keleiviams, tiek mm, pramoniai palanki. Ir be abejo, atsižvelgti reikėtų į judumą miestuose, nes 80 procentų europiečių ateityje gyvens būtent miestuose ir čia kyla daug naujų iššūkių. Triukšmo lygis turėtų būti mažinamas, tai turėtų būti vienas iš prioritetų, vystant naujas technologijas ir moksliniai tyrimai, aišku, turėtų būti itin akcentuojami turėtų būti labiau skatinami. Sumanios e, transporto technologijos e, bus ateityje e, pagrindinės technologijos, kuriomis bus naudojamasi transporto sistemoje, taip greičiau pasieksime tikslą ir tuo pačiu staupysime pinigų. Tačiau tos sistemos turi būti ekonomiškos, rentabilios ir taip pat palankios, suprantamos vartotojui. E, visa tai reikš labai nemažus pranašumus vairuotojams ir kitiems eismo dalyviams. Nebereikės e, ateityje ilgai ir nabodžiai ieškoti vietos, kur pastatyti automobilį mieste, nebus transporto spūščių ir taip toliau ir panašiai veiksminga logistikos grandinė turėtų būti orientuota į e, privačias įmonės, e, taip pat be kita ko, ir lengvinti joms gyvenimą. Taip pat reikėtų vengti vadinamojo login kadangi, principo taikymo, kadangi tai galėtų kaip tik sutrikdyti visą sistemą. Technologijų neutralumas turėtų būti pagrindinis principas ir vis dėlto nekelti papildomų kliūčių rinkoje. Ir reikia pasinaudoti geriau taip pat ir esamomis priemonėmis eismo sistemoje ir veiksmingai skatinti gerus sprendimus. Ketvirtam punktą, kaip jau minėjau, e, nemažai gerų pasiūlymų išsakyta, šeštasis punktas remtinas ir taip pat e, kai kurios kitos teksto vietas, vietos. Ir pabaigoje norėčiau padėkoti už gerą pranešėjo darbą. Ačiū, ponas Alkadravi, SRD frakcija. Dank u wel, voorzitter, en uh, dank uh, in eerste instantie aan de rapporteur. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjų už puikų darbą. Aš vietoje Bauslav Liberatski pasisakysiu jūsų, nuo mūsų frakcijos seka šios lausimus. Ir plačiai vertinant, tai mūsų pozicija yra atspindėta pranešime, kurį parengė ponas Krameris, kur kalbama apie paskatas MVI trūkstančias jungtis per sienas, suderinamumas įvairių transporto, transporto rūšių. Visą tai gerai, bet gal reikėtų plačiau pakalbėti apie socialinę dimenciją. Pavyzdžiui, devintame punkte apie tai šiek tiek užsimenama. Ir e, pas Liberatskis norėtų pabrėžti, kad labai svarbu būtų akcentuoti triukšmo mažinimą. Uh, Ypač e, geležinkelių srityje mūsų tikslas turėtų būti pasiekti kad riedmenys būtų efektyvesni, e, pigesni ir būtų taip pat gerai panalizuoti mokslo tyrimų, technologijų raidos, per, atveriamas perspektyvas keleivių patogumo užtikrinimo srityje. Labai svarbu būtų atsižvelgti į paskelbtus duomenis šiame kontekste, kad um, būtų daugiau informacijos realiuoju laiku teikiama. Žmonės turi žinoti kaip jiem patogiausia nukeliauti, pavyzdžiui, iki jų darbo vietos, sutikimo vietos panašiai, kokios yra galimos transporto rūšis, transporto priemonės. Reikia įvairių priemonių, kurios leistų tai padaryti, lygiai taip pat kaip ir įvertinti CO2 išlakas. Uh, labai svarbu, kad keleiviai žinotų, kokias, pasiekmi, kokias pasiekmes yra sėtinos su vienu ar kitu jų pasirinkimu, dėl to, kokią transporto rūšį naudoti savo kelioniai. Dėl miesto transporto taip pat sutinku su pranešėju, kad reikėtų stengtis žmonės skatinti atsisakyti nereikalingų kelionių transporto priemonėmis, ypač po, informuojant juos, kaip sudėtinga po to susirasti automobilių stovėjimo aikštelį ir taip toliau. Reikėtų skatinti įvairias kitas alternatyvas, kaip kad pavyzdžiui dabar, dabartinės dalymosi automobilių sistemas, car sharing. Aš manau, kad šis pranešimas yra puikus pagrindas tolesniam darbui Ir galbūt mes vėliau pateiksime tolesnių pasiūlymų, bet manome, kad kol kas yra judama tikrai puikia linkme. Ačiū, pane Bilbao. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už jo įdėtas pastangas. Mes matome, kad jis atsižvelgė į mūsų pasiūlytas mintis per pirmas diskusijas ir tikrai mes galime paremti šio pranešimo bendruosius principus. Labai svarbu, kad transporto sistema būtų konkurencinga ir tvari. E, tad labai svarbu turėti omenyje, kokiu tikslu siekia Europos parlamentas. Tai ir inovacijas, ir mokslo tyrimus reikėtų pasitelkti tam ir koordinuoti įvairius interesuotų šalių atliekamą darbą tam, kad mm, būtų aiškios kryptis nubrėžtos, kad būtų siekiama švaresnio transporto palankesnio aplinkai ir taip pat reikėtų nepamiršti naujų darbo vietų kūrimo šią srityje. Tad dėmesys turi būti skirtas MVI um, uh, socialiai atsakom, atsakingoms įmonėms, kurios iš tikrųjų sukuria dabar darbo vietas ypač tokiais sudėtingais ekonominiais laikais. Ir toliau tiesa čia pasigėdau nuorodų į transporto priemonių gamintojus. Man atrodo, kad jeigu norime, kad visa ši sistema būtų tvari ir konkurencinga, mes turime taip pat kalbėti ir apie pramonės vaidmenį. Reikia apie tai galvoti, turint omenyje ateitį. Dėl MVI reikia numatyti finansinės paskatas ir mažesnę uh, biurokratinę naštą. Reikia Taip pat nepamiršti reikiamų transporto jungčių, įvairių e, transporto rūšių derinimo tam, kad Europos transportas būtų efektyvesnis, geriau integruotas. reikia užsitikrinti, kad kiekvienas investuotas euras buvo, duotų daugiau naudos tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygmeniu. Gali būti, kad ar mes teiksime pakeitimu, ypač dėl triukšmo mažinimo, mes pritarėme tam, kad mūsų transporto sektorius turėtų kelti mažiau triukšmo. Ir reikėtų šiame kontekste prisiminti mūsų ankstesnius pranešimus. Nacionalinės aklųjų silpnaregio organizacijos taip pat atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad vis tik tai nereikėtų siekti um, visai triukšmo neišskrenčio transporto, nes uh, silpnaregiams sunku tuomet būtų pastebėti tokias triukšmo visiškai nekeliančias transporto priemonės. Ir dar sugrįšiu prie to, nuo ko pradėjau reikia vis tik tai e, nepamiršti, kad siekiame e, lyderystės transporto srityje. Pane Rosbach. Ačiū, aš kalbėsiu pono Sylė vardu. Jis šiandien negali dalyvauti. Jis sutinka, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra svarbus dalykas, kuriant naujas technologijas ir uh, mišų transportą ir įveikti iššūkius, su kuriais susiduria transporto sektorius. Taip pat labai svarbu keisti ir žmonių elgseną, kaip jau sakė kiti, ir didinti, didinti samoningumą. Nes priešingų atveju, kai jau bus įdėktos inovacijos ir pasirinktos įvairios transporto rūšis, žmonės nebus pasiruošę keisti savo elgesio. Jis remia technologinio neutralumo principą. ES politika turi būti neutrali alternatyvių technologijų atžvilgių. Jis taip pat sutinka su pranešėju, kad mokslinių tyrimų inovacijų veikla, kurią užsijima mažos ir vidutinės įmonės, turi būti remiama visų pirma, užtikrinant geresnę prieigą prie ES lėšų ir mažinant administracinę naštą. Ir galiausiai ponas Ilė sutinka, kad kad integruotos informacijos, bilietų pardavimo ir mokėjimo sistemos turėtų būti toliau tobulinamos. Parlamentas jau nekarta apie tai yra kalbėjęs. Bet kartais e, gero planavimo ir kelionių rezervavimo sistemų stoka apsunkina žmonių keliones, ypač jeigu reikia, reikia keisti transporto rūšį, pavyzdžiui, iš traukinio persėsti į autobusą. Ponas Silė remia pono Kramer darbą ir yra pasirengęs aptarti šios klausimus su pranešėju ir kitais pranešėjais artimiausioje ateityje. Ačiū. Ačiū, ponas Količiak. Ačiū, pirmininkė. Išvelgiu keletą smulkių aspektų kuriuos reikėtų įtraukti į pranešimą, kurių galbūt pranešėjas nepastebėjo, užmiršo. Norėčiau pakviesti jį į savo, savo miestą, pasivažinėti dviračiu. Dabar pakalbėsiu apie devintą pranešimo skyrių - socialinės darbuotojų sąlygos. Tai aš jau minėjau ypač kalbėdamas apie lengvųjų komercinių transporto priemonių vairuotojus. Čia praktiškai nėra jokių teisės aktų. Dėl greičio apribojimų. Jie taip pat gali turėti įtakos avarijų skaičiui. Bet reikėtų pastebėti, kad kartais vairuojant per lietai galima tapti kliūtimi kitiems. Svarbiausias dalykas, kurio trūksta, yra nuolatinis vairuotojų mokymas. Pavyzdžiui, jeigu asmo vairuoja transporto priemonę arba tampa profesionalių vairuotojų, dėl jo kalties gali įvykti daug avarijų ir Dėl to būtinas nuolatinis vairuotojų mokymas. Pavyzdžiui, aš e, vairuotojo pažymėjimą įgyjau, kai man buvo 18 metų, man jau seniai nebe 18. Ir nesakau, kad reikėtų E, tuos mokymus renkti labai dažnai, tačiau būtina atnaujinti žinias. Toliau viešojo transporto privalumai. Tai yra labai svarbus dalykas, ypač dėlėms miestams. Miestuose turėtų būti numatytos specialios viešojo transporto juostos kuriomis būtų galima naudotis ypatingais atvejais, kaip pavyzdžiui buvo Prahoje potvinių metu. Toliau triukšmo mažinimas jau buvo minėtas, tačiau nebuvo minėta galimybė perdirbti transporto priemonės. Reikėtų mums pasigilinti į tai, kaip yra perdirbamos transporto priemonės, kaip perdirbamos įvairios juose naudojamos medžiagos. Čia ypač daug problemų kyla dėl didelių laivų. Dažnai dideli laivai yra tiesiog eksportuojami į trečiasis šalis ir ten atliekamas visas juodas darbas, užuot mums kūrus tinkamus būdus, kaip išmontuoti laivus. Komisija 19 straipsnėje tol, siūlo toliau mažinti oro transporto CO2 išmetimus bet aš manau, kad CO2 išmeta ne tik oro transportas. Daugiausia teršalų išmeta vidaus dėgymo e, variklį. Atsiprašau, čia kalbu apie azoto dioksidus. Taigi mes daug kalbame apie CO2 išmetimus, tačiau nepakankamai dėmesio skiriame azoto dioksido, dioksidų išmetimams. Šį aspektą taip pat reikėtų įtraukti į pranešimą. Šis pranešimas yra tikrai aktualus, labai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti galimybę naudotis moksliniais tyrimais ir inovacijomis ir taip pat turėtume neužmiršti jokių perspektyvių idėjų, kurios čia buvo paminėtos. Kaip jau buvo sakoma, neturime ilgalaikės perspektyvos, jos reikia ieškoti ir baigdamas norėčiau padėkoti pranešėjai. Ačiū, ponas Onylį. Ačiū pirmininkė, dėkoju e, komitetui, dėkoju pranešėjui ir šešėlėm pranešėjui. Klausydamasis diskusijų ir skaitydamas pranešimą, nusprendžiau pateikti keturias pagrindinės mintis susijusias su šiuo darbu. Visų pirma, mokslinio tyrimų ir nu, nu, plėtros e, svarba transporto sektoriuje ne tik, tai svarbu ne tik siekiant užtikrinti Europos konkurencingumą. Transportas yra svarbi inovacijų sritis, kur Europa pirmauja pasaulyje ir šią sritį reikėtų stiprinti. Reikia neužmiršti ir politikos. Taigi tikrai nieko nestebina, kad e, baltojoje knygoje dėl transporto tiek daug dėmesio skiriama moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Ir pranešė, pranešime apie tai taip pat aiškiai kalbama. Šiuo metu vyksta trilogas, trišalės dialogas dėl mm, finansavimo iki 2020 metų. Neturim rėtume užmirsti ir transporto skyriaus svarbos. Tuo metu, kai kai kurie kolegos, net ir šiame parlamente dirbantis, tengiasi sumažinti tam sektoriu skiriamą finansavimą. Kita pastaba. Labai svarbu, kad politiniai veiksmai saveikautų su mokslinio tyrimo iniciatyvomis. Tikrai labai didžiuojamės tuo, kad transporto srityje pateikėme daug argumentų už tai, kad reikia derinti mokslinius tyrimus su politiniais veiksmais. Pavyzdžiui, kurdami Europos bendros oro erdvės e, ramščius Cezar, mes e, kalbėjome apie technologijas, apie realių iniciatyvų įgyvendinimą. Kita vertus, mes skatinome tokią politiką, kuri būtų inovacijų variklis. Ir paskutinė iniciatyva, kurią pateikėme, tai yra E, švari energija transportui iniciatyva. Mes atsižvelgėme į technologijų plėtros rezultatus, į naujas transporto priemonės, kurios e, naudoja nau alternatyvų kūrą ir pateikėme teisėkuros pasiūlymą, kad užtikrintume tą naują judumo ryš, rūšį e, rinkoje. Ir paskutinė pastaba. Reikia gilintis į pačius įvairiausius aspektus. Svarbu siekti, kad ne tik dabar rinkoje esantis automobiliai būtų efektyvesni energetikos požiūriu, reikia juos tobulinti ir ieškoti naujų būdų. Ir manau, kad pranešime labai teisingai raginama žvelgti į transporto sistemas kūrybingai. Taip pat teigiama, kad reikia geriau integruoti transporto priemonės ir infrastruktūrą. Kartais mes esame linkę atsijėti nesijėti šių dviejų dalykų, bet manau, kad pranešime yra patikimas labai geras pasiūlymas vėl susijęti šiuos du dalykus. E, naujų tipų transporto priemonėms reikia atitinkamos e, naujos infrastruktūros, apie tai kalbama, pavyzdžiui, išmaniosiose transporto sistemose, taip pat reikia apie tai galvoti ir e, nagrinėjant logistikos grandinę. Taip pat reikia derinti įvairias mokslinių tyrimų sritis. Pavyzdžiui, čia išgirdome labai įdomų pavyzdį apie tai, kaip įgyvendinama išmaniųjų miestų iniciatyva. Tai yra siekiama e, derinti mokslinių informacinių ir ryšių technologijų, energetikos ir transporto mokslinių tyrimų iniciatyvas. Taigi reikia galvoti apie visas turimas priemonės mokslinio tyrimų srityje tikrai turime tų priemonių daug, įgyvendinami didelio masto mokslinio tyrimų projektai, steigiamos, kuriamos privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės, kurios pastraisiais metais buvo labai sėkmingai įgyvendinamos. Taip pat pranešėjas kalba ir apie kitą e, socialinių ir ekonominių tyrimų rūšį, kuri turėtų e, padėti geriau suprasti naujų transporto priemonių ir rūšių po, po, poreikį ir paremti mūsų politikos plėtrą. Apskritai, pirmininkė, turiu pasakyti, kad savo komunikate mes kalbėjome apie ilgalaikę viziją, nustatėme mokslinių tyrimų, strateginių mokslinių tyrimų transporto srityje ilgalaikę darbo atvarkę. Ir taip pat numatome, kas turėtų būti įgyvendinta per artimiausius septynerius finansinius metus ir manau, kad šis pranešimas bus svarbus indėlis į šį procesą. Ačiū. Ja, zunächst äh, bedanke ich mich für die ganzen Kommentare. Ačiū pirmiausiai, dėkui už visus komentarus, nors sureaguosiu tik į kai kuriuos iš jų. Ir iš pat pradžių jau turiu pasakyti, kad yra ir tam tikras uh, apimties, teksto apimties apribojimas ir negalime įtraukti visko, ką norėsime. Ir šiek tiek vietos paliksime būtent e, pasiūlymams dėl pakeitimų, nes tokiu būdu bus galima šiek tiek viršyti tą numatytą apimties apribojimą. Iš tiesų, problemos nemažos, nes ne tik CO2 išlakos daro žalą aplinkai, 70 procentų um, teršalų susidaro mieste ir nebūtinai tai yra būtent CO2. Jeigu neišspręsime tos problemos miestuose, tai tada tikrai apskritai jos neišspręsime. Ir pavyzdžiui, Berlyne mokesčiai už automobilių e, statymą nebuvo e, keičiami e, metų metus, o štai viešo transporto sistemos e, bilietai kainuoja vis daugiau ir daugiau. E, Tai čia reikėtų pagalvoti apie iš tikrųjų sažiningesnės konkurencinės sąlygas. Dėl suderin, susiderinimo tarpusavyje iš tikrųjų um, ir, dėl, ir, ir dėl derinimo e, emisijų ir, ir triukšmo lygio tarpusavyje iš tikrųjų um, miestuose labai daug čia svarbių faktorių. čia reikia kalbėti ir apie kelių e, dangą, ir apie padangas, ir taip pat apie sunaudojimą, geresnius variklius. Čia yra įvairių skaičių, į kuriuos galime orientuotis ir kurie leistų mums geriau, tauso, labiau tausoti aplinką. Ponui Liberatskiui norėčiau padėkoti už ir socialinę plotmę, kurią jis pabrėžė, aišku, mes tą irgi uh, padarėme tik tai gal per neliglaustai ir trumpai, tad su nekantrumu lauksiu pasiūlymų jūsų. Triukšmo lygis tikrai nekarta buvo minėtas. Mm, labai džiugu, kad visoms kitoms frakcijoms triukšmo lygis rūpi, nes mes labai jau konkrečių kompromisinių pasiūlymų turime, kuriuos galėsime čia įrašyti. Pone Bilbao. Su daug kuo sutiko, su kai kuo ne, dėl tvarių struktūrų numatymo, dėl konkurencingų sąlygų numatymo, tai pažiūrėsime, kaip galime kartu ieškoti, kaip galėsime kartu dar paieškoti kompromiso. Na ir iš tikrųjų e, daugiarūšis, daugiarūšis transportas man, pavyzdžiui, labai E, patinka kaip lozungas, gal galėsime net ne vienoje vietoje tą įrašyti. Pone Bospach e, perdavė savo pasiūlymus. Pone Holičiak dabar dėl tų aukščio skirtumų. Elektr... Elektriniai dviračiai, pavyzdžiui, dabar vis labiau naudojami Ir galime imti pavyzdį iš tikrųjų šios ryties. Nes dviratis vis lamas. Ir, ir tikriausiai dviratininkai yra, yra, yra pats puikiausias um, orientyras mums. Jau vakar vieną pranešimą, kai skaičiau sakiau, kad reikia galvoti ir apie pačius um, sukėlėjus, vadinkime, arba teršėjus um, pirmiausiai. Na, o po poros dienų, na, prieš porą dienų vyko Berlyne dviračių mugė ir buvo pristatomi dviračiai vienos įmonės ar vieno, um, vieno dviratininko, kuris dviračius gamina iš, e, meta, iš automobilių metalo laužo. Tai irgi ar ne puikus ir sektinas pavyzdys. Ačiū už, už pateiktas mintis. Kolegai, moksliniai tyrimai plėtra aišku svarbu, bet manau, kad e, mūsų nuomonės tiek smarkiai neišsiskiria, kad negalėtume rasti bendro sprendimo. Ačiū komisijai, ačiū sekretariatui už paramą, ačiū mano darbuotojams biuro ir taip pat šešėliniams pranešėjams be abejo taip pat. Ačiū ponia Krameri. Priminsiu kolegoms, kad galutinė data teikti pakeitimus, kurių taip laukia. Ponas Krameris yra balandžio 9, balsuosime transporto reikalų komitete birželio 18 dieną. Taigi balandžio 9 yra galutinis terminas teikti pasiūlymus dėl pakeitimų, o birželio 18 dieną balsuosime komitete. Ačiū. Kitas darbo atvarkės punktas ES ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos tvirtesnis bendradarbiavimas ir pranešėjas yra ponas Količiak. Prašom. Pane Predsedo. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, Eurokontrolės veikla yra mums visiems žinoma daugiau ar mažiau, nes juk visi keliaujame orų. Ir kartais Girdime, kad kai kuriuose regionuose um, eismas yra pernelik intensyvus, visi girdėjome ir apie Cezar projektą, um, kuris, kaip sakoma, būtų labai naudingas. Um, nekartą esame kalbėję su kolega Ježembovskiu dėl pagrindinių elementų, kurie būtų svarbiausi Europai šioje srityje. Ir buvo kalbama apie tai, kad reikia apibriežti šios srities agentūros kompetencijas, oro eismo valdymas yra labai sudėtingas rytis, E, kur viskas labai sparčiai keičiasi. Dauguma valstybių narių e, dalyvauja oro kontrolės sistemą išskyrus Estiją. Taigi labai svarbu būtų, aišku, uh, turėti aiškesnį susitarimą, kuris apibriešta Eurokontrolės kaip techninės organizacijos visas kompetencijas ir funkcijas ir aiškiau apibrieštų bedarbiavimą, kad būtų aiškiau atskirtos EASOS ir Eurokontrolės funkcijos. Čia dėl šio pranešimo yra dvi galimybės. Arba e, tą sutarimą patvirtinti kaip po tokį, arba jį atmesti. Aš manau, kad mes turėtume šiam sutarimui pritarti. Ačiū, Degranės Paskual, EPP vardu. Muchas gracias, señor presidente, señor, señorías. Ačiū, pirmininkė. Panas ir ponai, gerbiamas pranešėjo, ponia Kohličiak. Man atrodo, kad tikrai lengvai galime pritarti pranešė išdėstiems kriterijams, principams ir parlamento vaidmuo e, šiame kontekste yra ribotas. Mes galime pasakyti tik tai taip arba ne. Ir man atrodo, pranešėjas labai teisingai pasiūlė e, pritarti šiam susitarimui. Ir norėčiau paaiškinti, kodėl taip galvoju. Visų pirma, šis susitarimas sustiprins bendarbiavimą tarp ES ir eurokontrolės. Mm, tokiu būdu bus aiškiau apibrieštos bendradarbiavimo sritis, o nuo 2003 metų yra stiprinamas bendradarbiavimas Europos oro erdvės srityje. Reikia nepamiršti, kad yra ir tas bendras komit, jungtinis komitetas su, siūloma sukurti, jis būtų atsakingas už sutarimo administravimą ir taikymą ir mm, taip pat priimtų ir atitinkamas nuostas ir Europos tinklas būtų visas suformuotas, tokiu būdu būtų ir saugumas, ir efektyvumas, ir aplinkos apsauga užtikrinti, o visa tai, aišku, yra labai naudinga keleiviams ir bendrai piliečiams. Uh, Ir šio sutarimo tikslas yra sukurti reikiamas paskantas, kad būtų suformuotas bendras Europos dangus. Tai visą tai, aišku, yra susijusi politikos sritis. Tai aš tikrai, aš pritariu, kad šis sutarimas būtų patvirtintas. Uh, iš esmės bus e, tokiu būdu prisidėta prie mūsų bendraų pastangų e, Europos oro erdvę geriau efektyviau valdyti. Reikia prisiminti reglamento 81 straipsnį, mūsų vaidmuo čia yra būtent pritarti šiam susitarimui. E, taip, kaip pranešėjas ir pasiūlė, taigi aš, aš visiškai pritariu. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Berichterstatter. Ponas Laichfried, ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas pranešėjų. Aš manyčiau, kad jeigu jau kalbam apie aviaciją, tai reikia suvokti tai, kad aviacija yra viena tų sričių, kur bendrijos principas yra taikomas labiausiai, stipriausiai, turime bendrą oro erdvę tačiau dar nepakankamai bendrijoje yra priemonių tą erdvę kontroliuoti numatyta. Arba mūsų pastangos tą linkme nėra sėkmingos iki šiol. Kyla klausimas, ar, suta, ar pritarti tokiam pasiūlymui ir jį reikėtų vertinti būtent tų pačių prielaidų kontekste, galbūt kitur būtų reikėję labiau kreipti dėmesį, nes, pavyzdžiui, Europos dangaus link reikėjo žymiai rimtesnių žingsnių imtis, kad tas projektas būtų sėkmingas. Na, bet vis dėlto sutikčiau su pranešėju ir taip pat su kolega Vardas Paskal, kad uh, dabar eina kalba apie vienerių metų laikotarpį ir galima tokiai pozicijai, kokią pasiūlė ponas Kovličiak, sutikti. Pone Lichtenberger toliau. Ačiū. Iš esmės irgi galėčiau pritarti tokiam pranešimui bendras Europos dangaus, bendro Europos dangaus projektas nejuda iš vietos ne tiek dėl eurokontrolės, klaidų ar ne, neveiklumo, o dėl valstybių narių kaltės, nes jos mėgsta dažnai gražiai pakalbėti, tačiau kai tik įmama kalbėti apie tai, kad ne jos galbūt bus būstinės vieta kontroliuojanti tam tikrą funkcinį oro erdvės bloką, iš karto kyla tam tikrų prieštaravimų. Ir Yra daug, aišku, gražių pažadų, daug gražių kalbų, bet vis dėlto, kai jau skirstamas atsakomybės sritimis, mm, beje, čia ir apie taupimą reikėtų pagalvoti, jis tikrai ne paskutinėje vietoje, tai procesas tikrai tampa labai vangus ir lėtas. Kas man dar pasirodė svarbu, apie ką reiktų užsiminti, tai yra tas dubliavimasis tarp Eurokontrolės ir e, Europos aviacijos saugos agentūros veiklos ryčių. Pavyzdžiui, EASA kontekste galima išvelgti lygiai grečių lyg ir reikalavimų, apie kuriuos girdime taip pat ir aviacijos pramonės atstovus kalbant. Todėl, manyčiau, pasirinktas metodas teisingas ir eurokontrolė turėtų būti vis dėlto įtraukiama į tų sprendimų prieimimą ir ne vien tik tai ESA turėtų turėti visus įgaliojimus veikti. Nebent pasirodys, kad tas kad tos paralelės, kurias čia išvelgiu, yra visiškai nepagristos. Pone Bauser. Um, yeah, we, we to... Pone Foster, ačiū. Pirmininkė, manau, mes tikrai turėtume žvelgti pirminčio klausimų. Pranešimas išsamus ir aiškus, tik turiu porą pastabų ir ponė Lichtenberger vieną, vieną tą pastabą pateikė. Aš Esu Eurokontrolės gerbėja, manau, kad ši organizacija puikiai patirbėjo valdydama transporto srautus. Taip pat aš remiu ir Europos dangaus iniciatyvą ir Cezar, tai yra techninė viso šio klausimo pusė. Žinoma, turime visoms šioms iniciatyvoms suteikti tam tikrą pagrindą. Buvo, greitai sureagavome, kai problemų sukėlė ugnikalnio pelenai reagavo asmenys, kurie žinojo, ką daryti tokiuose situacijose. Manau, kad turėtume čia labai patekoti e, Eurokontrolės e, buvusiam direktoriui, taip pat ir Davidui Makmilanui. Aš dabar norėčiau pasitikslinti kai ką su komisija. Akivaizdu, kad EASA turi atlikti taip pat tinkamą vaidmenį. Ir esu tikra, kad naujas tos institucijos generalinis direktorius Patriks Ky buv, kuris buvo atsakingas už Cesar, tikrai dirbs gerai. Ir Patrikas jau ilgą laiką sprendė tam tikrus su Cesar susijusius e, klausimus, taigi manau, kad jo ateimas į ESA yra teigiamas dalykas, tai naudinga ir Europos komisijai. Taigi labai svarbu siekti, kad nebūtų dubliavimuose, kad agentūros nesivaržytų dėl e, savo pozicijų, kaip tai daro kartais. Nenorime, kad e, kas, nu, kas nors dubliuotųsi, norime, kad viskas būtų sprendžiama tinkamai. Taigi turiu klausimą komisijai. Gal galėtumėte pateikti man informacijos, kas priklauso specialiajam ketvirtos straipsnio komitetui? ir taip pat kas dirba jungtinėme komitete. Ačiū ir dėkoju pranešėjui. Ačiū ponas Baldvinas, komisijos atstovas. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Noriu padėkoti pranešėjai, noriu padėkoti visiems parlamento nariams, kurie e, parėmė šį svarbų susitarimą. Poniai Lichtenberger ir poniai Foster, manau, turiu atsakyti į klausimus. Ir mes, manau, priklausome oficialiam Eurocontrol gerbėjų klubui, kaip ir jūs. Ta organizacija puikiai veikė vadovaujant Davidui Maknilanui, dabar Frankui Brenneriui, viskas, bendradarbiavimas vyksta puikiai. Poniai Foster galiu pasakyti, kad čia mes kaip tik ir siekiame išvengti dubliavimosi, siekti, siekiame saveikumo. Ir mm, Eurokontrolė kaip tik yra priemonė gyventinant ir bendro dangaus iniciatyvą. Taigi, manau, kad aiškiai esame apibūtinę Eurokontrol vaidmenį. Klausėte apie jungtinio komiteto narius. Į jį įeina valstybės narės, komisija, Eurokontrol, Eurokontrolė ir taip pat galime prireikus kviestis ekspertus. Jungtinis komitetas turėtų posėdžiauti balandžio pabaigoje ir tikimės, kad per tą pirmąjį komiteto posėdį bus pasirašyti trys priedai dėl e, saugos, dėl karinio ir civilinio bendradarbiavimo ir dėl Europos dangaus iniciatyvos. Tas susitarimas bus e, keičiamas, jis nenusės kažkur archyvose. Mes toliau tobulinsime susitarimo turinį ir e, esu pasirengęs, kada tik panorėsite, vėl atvykti į transporto komitetą ir aptarti tų jungtinių komitetų darbą pagal aukšto lygio susitarimą tarp Eurocontrol ir ES. Ačiū. Ar ponas Količiak norėtų ką nors pridurti? Ačiū. Manau, kad visi mano kolegos jau pateikė teigiamų pastabų Noriu padėkoti savo padėjėjui, kuris padėjo man renkti pranešimą. Neturiu daugiau pastabų. Aš asmeniškai norėčiau daugiau išgirsti apie Estiją. Kiek suprantu, jos oro erdvė nepatenka į Eurocontrol kontrolės rytį, bet tai yra nedidelė šalis, turinti nedidelę oro erdvę. Bet įsivaizduoju, kad turbūt Čekija taupo pinigus, kaip tai darė Čekija prieš stodama Europos Sąjungą. Ačiū. Tačiau visą tai neužkirto, nesustabdė valstybių narių stoti į eurokontrolę, taigi nežinau, kodėl Estijoje situacija tokia. Terminas teikti pakeitimus yra balandžio ketvirta diena, tačiau vienintelis jūsų galimas pakeitimas yra pranešimo atmetimas. Taigi, to galiu pasakyti, kad atmetimo terminas yra balandžio ketvirta diena, bet turbūt to atmetimo tikrai nebus. O balsavimas komitete vyks balandžio 23 dieną baigiame nagrinėti šios dienos darbo tvarkę. Noriu priminti, kad vėl susirinksime rytoj 9 ryto, kai vyks balsavimas. Prašau atsinešti balsavimo korteles. Dabar posėdis baigiamas. Ačiū.